Bardzo serdecznie. Labą dieną. Norėčiau atsiprašyti pirmiausia už tai, kad šiek tiek vėluojame pradėti. Taip yra dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, mes laukiame, kol ateis daugiau kolegų, bet taip pat laukiame ir svečio. Bet vis dėlto pradėkime šios dienos posėdį. Sveiki susirinkę. Ir pereikime prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Norėčiau pasisveikinti, svečių, pasveikinti su svečiais iš Italijos, atvykusiu pono De Castro kvietimu. Labadiena. Dabar jau jūs ne vien pirmininko De Castro, bet ir viso komiteto svečiai. Džiaugiamės, kad jūs čia dalyvaujate. Manau, kad išvyksite iš mūsų su gerais įspūdžiais. Taigi, labas rytas. Ir pradėkime darbą su ketvirtoju punktu. Tai yra tiesioginių išmokų korekcija numatyta reglamente 1306, tai yra 2013 metų reglamentas ir kalbėsime apie 2015 kalendorinius metus. Šis pranešimas pavestas pirmininkui, taip sutarė koordinatoriai ir pirmiausia norėčiau pristatyti porą pastabų. Europos komisija kovo 27 dieną priėmė mm, patikė pasiūlymą dėl finansinės drausmės. Pagal reglamentą komisija kiekvienais metais turi teikti pasiūlymą dėl finansinės drausmės mechanizmo taikymo, tam, kad būtų sukurtas rezervas krizių žemės ūkio sektoriuje atveju. Bendros, bendro sprendimo procedūros tvarka m, mm, parlamentas ir taryba iki birželio mėnesio turi priimti sprendimą dėl e, finansinės drausmės mechanizmo taikymo. Per paskutinį koordinatorių posėdį buvo nuspręsta vadovautis 50 straipsnio procedūra ir aš kaip pirmininkas buvau informuotas kaip atrodo tas e, labai trumpas pasiūlymas, siūloma netaikyti ar neteikti jokių pakeitimų. Tai tokia yra pranešimo esmė. Aišku, pagal procedūrą mes e, turime numatyti tą laiką iki pakeitimo keitimo. E, Pateikimų, pa, pakeitimų pateikimo, tai yra iki gegužės 8 dienos. Tačiau koordinatorių posėdėje taip visai netipiškai nuspręsta neraginti parlamento narių teikti pakeitimų. Tai galbūt yra netipinis toks sprendimas. Norime tiesiog pasiekti sutarimo su taryba pirmojų svarstymų, nes taryba taip pat neketina teikti jokių pakeitimų. Tai visiškai es, esmės nekeis Todėl, kad finansinės disciplinos mechanizmas bet kokiu atveju taikomas pasitelkus automatinius skaičiavimus. Taigi e, teisėkuros institucijos kaip ir neturės galimybės pakeisti komisijos skaičiavimo tvarkos. Norėtume, kad e, gegužės 26 dieną būtų šis e, pasiūlymas patvirtintas, šis Pranešimas patvirtintas iki gegužės 8.12 valandos suteikiame laiką teikti pakeitimus, bet tikimės, kad pakeitimų nebus, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama per pirmą birželio mėnesio sesiją. Jeigu šiuo klausimu pastabų nebūtų, ir komisijos atstovas nenori pasakyti. Ponas Ropė, prašom. Ačiū pirmininkė. E, pasinaudodamas progą, kad parlamentas svarsto tiesioginių išmokų klausimą, norėčiau dar kartą priminti didžiulius skirtumus tarp skirtingų valstybių ūkininkų gaunamų išmokų. Można prosić troszkę slowly, wolniej. Pasinaudodamas progą, kad parlamentas svarsto tiesioginių išmokų klausimą, norėčiau dar kartą priminti didžiulius skirtumus tarp skirtingų valstybių narių ūkininkų gaunamų tiesioginių išmokų. negana to kad baltijos šalių tarp jų ir mano atstovaujamos lietuvos žemdirbiai gauna mažiausias europos sąjungos tiesiogines išmokas mūsų ūkininkai ir toliau kenčia nuo rusijos embargo padarinių. ypač skausmingai embargas paveikė pieno sektorių. noriu padėkoti komisijai skyrusiai baltijos šalių pieno sektoriui paramą bet ši parama buvo skirta padengti nuostolius vos už keturioliktų metų keturis mėnesius. tačiau embargas dar nesibaigė politiniai žaidimai tebevyksta o ūkininkų patiriami nuostoliai didėja. pieno gamintojai baltijos šalyse jau ūkininkauja tik iš idėjos ir bijau kad atėjus laikui ruošti pašarus naujam sezonui nemaža dalis ūkininkų tiesiog jų neberuoš. E, taip pat afrikinis kiaulių maras baltijos šalyse ir lenkijoje e, žinoma labai veikia į kiaulininkystės sektorių ir manau kad komisija neturėtų užsimerkti prieš šią problemą ir pasinaudodama nu, nu, proga raginu komisiją rasti lėšų e, paremti lietuvos ir baltijos šalių pieno gamintojus ką ir žadėjo komisaras per susitikimą. ačiū. Pani poseł Sanola, bardzo proszę. Panie Sanola, proszę. Turiu procedūrinį klausimą. Aš nauja parlamento narė, naujokė šiame komitete ir kartais man reikia laiko suprasti, apie ką kalbame. Sakėte, kad koordinatoriai pasiūlė neteikti pakeitimų. Aš nesuprantu, kaip ši procedūra veikia ir norėčiau sekretoriato paklausti, kaipgi visa tai veikia. Ar mes iš tikrųjų galime priimti sprendimą nepateikę pakeitimų. Juk parlamento nariai visi, visi šio komiteto nariai turi teisę pateikti pakeitimus. Tai kokia yra teisinė procedūra šio požiūriu? Mm, ačiū. Na, iš tikrųjų, tai buvo tik pasiūlymas, tai nebuvo sprendimas Pone Štair. Ačiū. Aš sutinku, kad pakeitimų nereikia teikti, bet vis tiek procedūrą visi turi suprasti visi. Taip pat ir ūkininkai, kodėl tų pakeitimų nebus. Iš tikrųjų, kaip ką tik pasakė kolegė, mes visi turim teisę teikti pakeitimus šiame parlamente. E, bet, pažiūrėjau, kalbant ir apie Rusijos veiksmus, Rusijos embargą turime žinoti, ką galime ir ko negalime daryti. ES ir aš norėčiau žinoti aiškiai, kokios yra mūsų galimybės, nes aš noriu suprasti, kokia mano kaip parlamento narės funkcija ir kaip e, paaiškinti man savo funkciją savo rinkėjams. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Į ponios Senra klausimą norėčiau atsakyti. Turėtų būti aišku, kad kiekvienas parlamento narys turi teisę teikti pakeitimus, taip pat ir šiuo atveju. Dėl to pirmininkas ir pasakė, kad pakeitimus galima teikti iki gegužės 7 dienos. Visi turi teisę visi parlamentarai turi teisę pateikti pakeitimus, bet šio pagrindų reglamento nuostatos yra tokios, kad jei e, pakeitimai yra patvirtinami per e, plenarinę sesiją, tai tada per mm, pirmąjį skaitimą nebus galima iškart susitarti dėl šio teisės akto. Ir tada šį reglamentą komisija turės tvirtinti per įgyvendinimo teisės aktą. Tai atrodo keista, bet būtent tokias nuostatas numato pagrindų reglamentas. Jei parlamentas ir taryba iki 30 birželio nesusitarė, o susitarti gali tik tada, jei jokių pakeitimų nebus pateikta, tai tada komisija turės tvirtinti uh, viską įgyvendinimo aktu. Mm, kadangi e, tvirtinimo galios bendro sprendimo mm, procedūros būdu tenka tarybai ir parlamentui, tai e, tą ir norima pasiekti. Bet noriu bet kuriuo atveju pabrėžti, kad kiekvienas parlamentaras turi teisę teikti pakeitimus, jei to pageidauja. Sumiša. Ačiū, suprantu, kad dabar jau turime visą informaciją. Ir dabar perkime prie penktojo punkto. Tai yra skaitimas nuomonėmis su parlamento narių Fernandesu. Tai yra pagrindinis mūsų pranešėjas biudžeto klausimais. Ir kalbėsime apie biudžeto procedūrą 2016 metams pranešėjas biudžeto klausimas paprastai mm, apsilanko atsakingose komitetuose ir siekia gauti informaciją apie biudžeto prioritetus. Šiemet ponas Fernandis išrinktas pagrindinių pranešėjų biudžeto klausimas. E, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį ir paprašysime pristatyti biudžeto procedūros projektą, kaip tas biudžetas galėtų atrodyti 2016-aisiais. Komisija teiks biudžeto projektą 2016 metams iki gegužės pabaigos. Ir aš norėčiau pasiūlyti, kad šį diskusijų punktą sujungtume su šeštuoju darbo tvarkėje. Čia mūsų komiteto pranešėjas yra ponas Jean-Paul Denano. Ir pirmiausia, norėčiau paprašyti mūsų svečio pasisakyti, o paskui pasisakys mūsų komiteto atstovas ponas Denanov. Taigi, kreipiuosi dabar į pagrindinį pranešėjų biudžeto klausimais, žodis jums. Merci, monsieur. E, dėkui, ponė pirmininkė. Aš atvykau čia pakalbėti apie tuos prioritetus, kurie jau buvo patvirtinti per plenarinę sesiją. Tai buvo tos gairės, bet šiandien norėčiau išgirsti jūsų patarimų e, gairės, e, kurios yra e, politiniai prioritetai. Tai čia kalbama apie 3E, taip vadinamas angliškai. Tai būtų užimtumas, įmonės ir verslumas. E, žinote, kad yra strategija iki 20 metų, yra jaunimo užimtumo iniciatyva, yra vidinio solidarumo nuostatos, kurios apima e, taip pat ir žemės ūkį, ir žvejybą, neužmirštame ir to išorės e, solidarumo pagal mm, ketvirtąją išlaidų kategoriją. Tai yra parama vystimuisi, humanitarinė pagalba. Ir visa tai yra susiję su mūsų tikslu, kuris yra saugumas. Mokėjimai šiais metais bus atliekami, kaip bus nuspręsta. Tikimės, kad šiais metais visos veiklos programos visose valstybėse narėse bus vykdomos. E, turiu taip pat pasakyti, kad turime, kalbant apie 16 metų biudžetą, laikytis sutartų kompromisų, laikytis kasmetinio biudžeto, kuris yra patvirtintas. Dabar kalbant apie mūsų darbų grafiką, komisija biudžeto projektą pristatys 27 gegužės. E, Parengėmėjai veiksmai, bandomieji projektai. Žemės ūkio komitetas neturi bandomųjų e, projektų, o paskutinė data bandomiesiam projektam arba parengiamiesiam veiksmam e, pateikti yra ketvirta birželio. 17 birželio bus tvirtinama nuomonė dėl mm, trilogo 22 ir 23 E, birželio šie klausimai bus svarstomi komitete, o po to Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje. E, e, rugsėjį bus svarstoma nuomonė spalio 12-13 bus balsuojama dėl rezoliucijos spalio antroje sesijoje balsuojama per plenarinę sesiją, o po to e, vėliau bus taikinimo procedūra. Žemės ūkio komiteto nuomonė, kadangi žemės ūkio dalis biudžete yra pakankamai didelė, tai ta nuomonė yra labai svarbi. Ir uh, E, turi papildyti e, sanglaudos e, nuomonę dėl sanglaudos politikos ir kitų fondų. Aišku, kad mes pasisakome už tvarų ir integruotą viską apimantį augimą. Čia yra Rusijos embargo klausimas ir ką turime dėl to daryti. Šiemet pateikėme pakeitimų dėl pieno, dėl vaisių mm, platinimo mokyklose. Visi šie dalykai, mano nuomonė, yra mm, jautrus, ypač pieno sektoriaus klausimas, kuriam Rusijos embargo, e, kuriam kvotų sistemos panaikinimas padarė didelę įtaką. Dabar užimtumas, įmonės ir verslumas. Kaip jau minėjau, tie trys pagrindiniai prioritetai, žemės ūkis į juos irgi patenka. Mūsų tikslas, e, pažiūrėjau, užimtumo srityje yra e, ypač jaunimo užimtumo e, didinimas, ypač žemės ūkija Aš taip pat manyčiau, kad reiktų bandomųjų projektų ir ketvirtą birželio yra ta data, tas galutinis terminas e, bandomiesiems projektams pateikti. Kalbant apie daugia metę e, programą Europos žemės ūkio garantijų fondui, įsipareigojimai šiek tiek didesni nei kad patvirtinta 15 metų biudžete, bet mes dar laukiame, aišku, komisijos biudžeto projekto, kuris bus pateiktas 27 gegužės. O žemės ūkio O, o, o kalbant apie kaimo, kaimo plėtros fondą, irgi čia laukiame to, ką pasiūlys komisija. Ir esu pasirengęs išklausyti jūsų patarimų, e, kuriuos man kaip pranešėjui tikiuosi, kad pateiksite. Dėkui. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį ponui Denanu ir paprašysiu pristatyti savo požiūrį, prašom. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Išklausiau e, pagrindinio pranešėjo. Jis iškėlė kai kurias problemas, kurias ir aš esu pastebėjęs. Parlamentas kiekvienais metais išreiškė savo nuomonę dėl biudžeto, bet parlamento veikimo laisvė yra labai ribota. Tas numatyta daugiametiai 14-20 e, metų finansiniai programoj. Ir čia, aišku, mes pirmiausia kalbame apie finansinės drausmės mechanizmą. Kol kas negaliu jokių tikslių duomenų pateikti. E, dar kol kas neturime biudžeto projekto, 27 gegužės jį komisija planuoja pateikti, laiko daug neturime. Biudžeto komitetas, manau, kad išsamei išnagrinės tą, ką pasiūlys komisija. Nors skaičių neturime, bet iš patirties e, galiu e, pateikti tam tikrų bendro pobūdžio pastebėjimų. Pirmiausia, tai kalbant apie visą žemės ūkio e, politikos biudžetą, tai yra e, labiausiai integruota ES politika, nuo jos priklauso mūsų apsirūpinimo maistų sauga, e, aplinkos išsaugojimas, žemės ūkio politika siekia tvarumo ir yra susijusi su tais trim prioritetais užimtumas įmonės ir verslumas. Aišku, tie prioritetai atspindi laikmečio dvasę ir Europos piliečių lūkesčius ir aš savo ataskaitoje siekiu, kad tas finansavimas m, mm, bent jau išliktų toks, koks yra. Kitas dalykas - krizių rezervas. Šio rezervo dydis yra nustatomas Mm, tas koregavimo procentas nustatomas kaip 1,393041 procento, koreguojant tiesioginės išmokas, kaip numatyta reglamente 1306. Ir aišku, jei tame rezerve numatytos sumos nebus panaudotos, aš reikalausiu, kad jos būtų gražintos ir išmokamos kaip tiesioginės išmokos 16 metais. Toliau. E, kai kurios valstybės narės iki kvotų panaikinimo yra viršyje jom leisnas kvotas ir tos išmokos už kvotų viršymą turi likti žemės ūkio sektoriuje. Tie mūsų žemės ūkio rinkai vis dar tenka Rusijos embargo pasiekmes, tas embargas tebe galioja, pieno sektorius yra labai pažeidžiamas e, dėl kvotų panaikinimo ir taip pat e, nuolat e, vyksta įvairios hygienos krizės žemės ūkio sektoriuje kenkėjas e, įsiveisęs į Italijos alyvogių giraitės. E, dabar yra viena tokių didžiausių grėsmių. Ir dar vienas dalykas, e, kurį norėčiau pasakyti ponui Fernandesui dėl antrojo bendros žemės ūkio politikos ramščio, tai yra dėl kaimo plėtros Tai yra vienas svarbiausių mm, žemės ūkio politikos aspektų. Ypač mm, tai svarbu ne tik kaimo vietovėms, bet ir užimtumui žemės ūkio sektoriuje. Taigi šis antrasis bendro žemės ūkio politikos ramstis yra labai svarbiai, svarbi, įneša labai svarbu indėlį į žemės ūkio politiką. E, toliau jaunų ūkininkų kūrimasis ir kartų žemės ūkio gamyboje atnaujinimas, jei negalėsime e, perduoti šios veiklos jaunesniems ūkininkams kitai ūkininkų kartai, tai nebeliks ir žemės ūkio Europoje. Taigi turime remti jaunus ūkininkus ir siekti, kad mūsų žemės ūkis vystytųsi tvariai ir apimtų ne tik ekonominį, bet socialinį ir ekologinį aspektą. Toliau rinkų nepastovumas, ypač pieno sektoriuje. To turėtume neišleisti iš akių ir e, kalbant apie bandomuosius e, projektus, tai čia turėtume siekti didesnio skaidrumo ir geresnės gamintojų pozicijos maisto grandinėje. Kol kas maisto gamyba mm, sudaro daug didesnę dalį šioje grandinėje mm, negu mm, gamintojams e, tenkančios pajamos. Toliau vaisiai mokyklose. Aš manyčiau, kad čia reiktų šiek tiek padidinti finansavimą maždaug 20 milijonų eurų tas, tos papildomos lėšos leistų valstybėm narėm, kurios efektyviai vykdė tas programas ir toliau jas vykdyti, nes tokiu atveju nemažėtų finansavimas. Ir galiausiai užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad e, bitininkystiai turėtume skirti pakankamą dėmesį. Tai yra labai svarbus e, sektorius, nes leidžia mum apsirūpinti medumi, bet taip pat užtikrina ir bio įvairovę ir pakankamą augalų apdulkinimą, kas yra labai svarbu žemės ūkija. Ir dėl bandomųjų projektų, kaip jau minėjau, galutinė data yra 4 birželio. Tikiuosi visi išgirdo. Dėkui. Dziękuję. Ačiū už šios pateiktus pasiūlymus apmąstymui. Norėčiau dar sureaguoti į vieną dalyką, kurį Jūs pasakėte ir kurį aš minėjau pats pasisakydamas posėdžio pradžioje, būtent, kad nepanaudotas kryžių rezervas, kuris susiformuoja pritaikius koeficientą. Tik ta nepanaudota dalis vėliau įtraukiama į kitų metų biudžetą Taigi tas rezervas yra paliekamas kraštutiniams atvejams, jeigu pritrūksta lėšų kitur, tada panaudojamas rezervas. Svarbiausia, kad nebūtų mažinamos tiesioginės išmokos. Toks yra tikslas. Na ir jūs tai labai aiškiai pasakėte. Ir dabar pradėkime diskusiją. Pirmoji paprašė žodžio ponė Šrajer. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Vakar įvyko labai įdomi diskusija, mes kalbėjome apie socialinius žemės ūkio aspektus ir norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė, už tikrai puikų posėdį vakar ir labai įdomią diskusiją. Ir šiandien kalbame susijusiamis temomis, kalbame apie krizės atvejus ir čia, aišku, labai aktualu pieno sektoriui, bet ir kitiems um, sektoriams, keulienos um, ir kitiems. Iš tikrųjų yra daugybė ūkininkų ES, kurie patiria neigiamą poveikį. Ir svarbu iš tikrųjų kalbėti apie krizėms e, skirtus, skirtas lėšas. Vakar mes kalbėjome apie ūkininkų galimybės visoje Europos Sąjungoje ūkininkai patiria didžiulį spaudimą. Yra daugybė teisės aktų, vandens direktyva ir panašiai, teisės aktų, kuriuos ūkininkai turi įsiskaityti ir jais vadovautis. Iš tikrųjų, mes turime pagalvoti, ar mes suteikėme ūkininkams reikiamą pagalbą, juk iš tikrųjų m, mm, tarptautinės įmonės galbūt yra geresnėje padėtyje šiuo požiūriu ūkininkams įsigilinti į visas administracinės plonybės yra tikrai sudėtinga. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjams už jų pasiūlymus, jiems aš visiškai galėčiau pritarti. Prisimenant vakar dienos klausimus, galim turbūt konstatuoti, kad visiems mums svarbu mažinti biurokratiją ir administracinę naštą, nes ji tampa jau uh, beveik nepakeliama ir ūkininkams, ir administratoriams. Jie, ūkininkai nesupranta visų administracinių procedūrų ir nemoka jų pritaikyti. Ir ūkininkai, svarbiausia, nesupranta dabartinės BŽUP ir dėl to kyla didžiulė įtampa. Kalbant apie krizių rezervą, jeigu tos lėšos yra nepanaudojamos, tai jos turi būti perkeliamas į kitus metus, o ne tiesiog dinkti. Krizių numatyti neįmanoma ir iš anksto parengti atitinkamų teisės aktų neįmanoma, krizės atsitinka, kai atsitinka. Taigi krizių rezervas yra būtinas Yra išdėstyta šiame pranešime nemažai problemų. Na ir Rusijos embargo taip pat yra vienas iš skaudžių veiksnių. Ir aš norėčiau um, akcentuoti du aspektus. Pirmiausia, pienas ir vaisiai mokyklose. Aš manau, kad tai yra didžiulės. Tai iniciatyva, kuri teikia labai daug galimybių ir mes turėtume propaguoti tokias iniciatyvas mokyklose. Iš tikrųjų, mokyklos mums labai svarbus objektai. Galime um, teikti mytybos pasiūlymus, tam tikrą prasme šviesti per skrandį mokyklose, skatinti sveiką mytybą ir taip toliau. Taigi pieno ir vaisių mokykloms iniciatyva būtent yra Dar ir dėl to svarbi. Bet svarbu mažinti biurokratinę naštą susijusią su tokiamis iniciatyvomis. Taip kaip dabar tos iniciatyvos atrodo, tai jis tiesiog atbaido visus nuo, mm, nuo tokių programų taikymo. Jeigu mokykla turi pasirinkimą, ar taikyti ES programą, ar eiti į prekybos centrą ir ten apsipirkti, mm, tai dažnai mokyklai paprasčiau apsipirkti prekybos centre, nes ten nėra jokių biurokratinių procedūrų ir apribojimų. O ES procedūros yra tikrai sudėtingos, taigi mes turėtume pasinaudoti visomis įmanomis galimybėmis, taip pat ir 2016 metų biudžetu, kad mūsų taikomos programos būtų paprastesnės. Mes e, iš tikrųjų galbūt turėtume siūsti ne dokumentus, E, kažkokius administracinius į mokyklas, o siūsti pieną ir vaisius, taip jau tiesiai pasakius. Ir mes neturėtume iš tikrųjų suvaržyti patį savo iniciatyvų biurokratinėmis procedūromis. Taip pat e, yra klaidų lygio didėjimo problema žemės ūkio sektorėje. Tai dar vienas svarbus veiksnys. Ir apie tai vyko diskusijos biudžeto kontrolės komitete, nes jeigu klaidų lygis auga, tai blogas ženklas. Ir biudžeto kontrolės komitetas, tiksliau, jeigu klaidų lygis e, išauga, tai suprantama tuomet, kad e, yra per mažai kontrolės ir kad reikia imtis atitinkamų priemonių. Bet mes žinome, kad klaidų lygį įtakoja ir biurokratinės procedūros. Vokietijos valstybės tarnautojai galvoja, kad jie yra geriausi pasaulyje ir sako ūkininkams, nesuprantam apie ką jūs kalbate, nesuprantam, ką jūs mums rodote, bet ūkininkai irgi ne visada viską supranta. Uh, Bet iš tikrųjų svarbu tinkamai įvertinti padarytas klaidas, suprasti, dėl ko jos įvyko ir tai padėtų sumažinti klaidų lygį. Ir į tai taip pat reikėtų atsižvelgti, rengiant 2016 biudžeto pranešimą. Aš norėčiau, kad ūkininkai iš tikrųjų realiai matytų, kad mes mažiname biurokratinę naštą. Pirmininkas vakar ilgai kalbėjome apie BŽUP supaprastinimą, biurokratijos mažinimą ir jūsų pasisakymas akivaizdžiai susijęs ir su vakarykštėmis diskusijomis. Ponas Ferrand, prašom. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Mes iš tiesų esame kaip tie gaisrininkai, kurie gesina uh, padėgėjų sukeltus gaisrus. Rusijos embargo mm, padariniai daugeliui žemės ūkio sričių yra rimtai jaučiami ir krizių rezervas e, ne visuomet e, yra paremtas netinkama politinė vizija Jis turi būti nustatomas greitai ir skaidriai. Ir skandalinga yra tai, kad pinigai į tą rezervą e, surenkami neskaidriai ir ne visuomet aišku, kaip jie panaudojami. Tos lėšos, kurios skirtos žemės ūkiui, per 15 pastarųjų metų sumažėjo 20 procentų. Ir tikrai turime pareikšti komisijai, kad mes nebegalime leisti, kad toliau tos lėšos skirto žemės ūkiui mažėtų. Eh, gracias, presidente. Yo... Eh, Ačiū pirmininkė. Aš noriu trumpai pasakyti, kokių prioritetų aš pageidaučiau šitame dokumente Aš norėčiau, kad būtų skiriamas specialus dėmesys mažiems ūkiams, nes jie įdarbina daug žmonių ir apskritai palaiko kaimo gyvybę. Reikia spręsti kiekvienais metais pasikartojančią problemą. Tai miškų gaisrai. Mano šalis ir mano regionas Galicija kenčia nuo, šio, nuo šios gamtinės nelaimės. Antra, į pagrindinius prioritetus aš norėčiau įtraukti štai kokią mintį. Reikia skatinti vietos turgus. Reikia suvokti, kokią didelę reikšmę tie vietos turgus e, turi vietos ekonomikai. Aš pritariu ir tam klausimui, kuris buvo užduotas pranešėjai apie kultūrą. Ir e, taip pat norėčiau, kad būtų paminėtas, e, tu paminėtas tokia problema, per daug naudojama pesticidų. Pone Garcia. Ačiū. Malonu, kad čia minimas pieno sektoriaus Mano frakcija parengė mm, pranešimą apie pieno sektoriaus ateitį. Tikėkime, kad ta ateitis bus šviesi. Pieno sektoriui reikia nubrėžti gairias. Kitas svarbus sektorius yra bitininkystė. Ir bet kokia mūsų pagalba tiems sektoriams, taip pat pieno programai mokyklose. Bet kokia pagalba bus nepaprastai vertinga, nes čia mes kalbame apie mūsų ateitį. Teisinga mintis, kad reikėtų vykdyti bandomai projektą. Žemės ūkio srityje bandomųjų projektų labai nedaug. Todėl verta pabandyti įgyvendinti projektą skirtą jaunimui, kuris didintų jų supratimą apie žemės ūkį. Dvidešimt aštuoniuose valstybės narėse galėtų toks projektas koncentruotis į tradicinius amatus arba į geografinės nuorodas, kad jaunimas suprastų, tarkime, kaip perskaityti informaciją pateikiamą etiketėse ir apskritai suvoktų, kas vyksta žemės ūkio sektoriuje. Galbūt tada jaunimas ir savo tėvus apšviestų apie tuos tradicinius produktus. Žinios lemia viską šitoje srityje. Mes Žemės ūkio komitete daug kalbame apie įvairius dalykus apie kilmės nuorodas, kilmės etiketės, geografinės nuorodas ir taip toliau. Tai svarbu, bet svarbu, kad ir paprasti žmonės žinotų, ką visi, visi tie dalykai reiškia, ypač jaunimas. Valstybėse narėse yra labai skirtingos švietimo sistemos ir šitie klausimai dažniausiai yra ignoruojami, o turėtų būti kitaip. Ir tai būtų naudinga mūsų piliečių sveikatai ir mūsų ekonomikai. Ponas Roder. Ne, galvoju Europė. Ačiū, pirmininkė. Dėl krizės. Krizės priemonių. Čia mums tenka bendra užduotis. Danijoje e, šiuo metu iškelta keletas bylų ir, e, ir žemdirbiai kaltinami, kodėl jūs savinatės krizę ir krizės paramą, jeigu ir kitose srityse ištiko krizė. Mes turime komunikuoti aiškę žinę, kad patys žemdirbiai apmoka krizės fondą krizės e, pagalbos lėšos atsiranda iš pačių žemdirbių. Ir todėl tiesiog vagystė, kai komisija ir valstybės narės bando kišti nagus prie to krizės fondo. Mes turime reikalauti, kad tokie dalykai nevyktų. Tai reiškia, reikia labai aiškiai parašyti. Toliau. Specifinė konkreti parama mažiems ūkiams. Aš labai gerai suprantu tokį struktūrinį požiūrį ir argumentus, kur, kuriuos išdėstė guė kolega. Bet aš taip pat noriu pasakyti, kad mūsų žemės ūkio politika visų pirma turėtų skatinti konkurencingą žemės ūkį. Nes jeigu ne, nebus konkurencingumo Europoje, tai sumokėsime galų gale labai aukštą kainą global, globalizuotame pasaulyje. Juk mes patys reikalaujame laisvo, laisvos prekybos e, sutarčių. Todėl turime užtikrinti konkurencingumą žemės ūkyje. Toks turi būti mūsų receptas. Aišku, Reikia gerbti skirtingose valstybėse susiformavusią struktūrą ir mažus ūkius. O dėl biurokratijos. Daug dėl jos skundžiamasi, bet galbūt pradėkime nuo savęs. Kiekvieną kartą, kai parlamente priimame teisės aktą, Tai pradedame nuo taurių principų, pri, principų ir po to leidžiamės į tokias smulkes detalės, kad niekas nebesugeba išvelgti, koks poveikis bus realiame pasaulyje. Čia jau tikra mūsų problema. Mes tokių teisės aktų patys prikūrėme čia, šitame komitete, taip pat aplinkos komitete. Niekas nebesugeba susigaudyti tuose teisės aktuose. Taigi, šis parlamentas turi prisimti savo atsakomybės dalį už tą biurokratiją, kurį įsigalėjo taip pat ir žemės ūkija. Ir baigdamas, noriu kalbėti apie mokyklų pieno ir vaisių programas. Aš gerbiu savo frakcijos e, kolegą Müller, Bet aš labai skeptiškai vertinu šitą programą. Tai yra pavyzdys, kai žmonės sako, pažiūrėkite, kaip absurdiškai elgesi Europos e, Sąjunga. E, neužtenka tokias iniciatyvas paleisti į gyvenimą. Man tiesiog ausį rėžia, kai sakoma, kad tai mytybos programa, kad tai sveikatos programa skirta mūsų jaunuoliams, kai tuo pačiu išplečiama ta programa ir apima cukraus produktus, įvairius piragaičius. Man patinka piragaičiai, bet nekalbėkime apie sveikatą, jeigu jau įtraukime į programą cukraus, daug cukraus turinčius produktus. Dėkuoju, man posūkui Tomą. Ponas Rutemer. Ačiū pirmininkė. Kolegos pasakė rimtų dalykų. Mes turime pasinaudoti europiniais pinigais, atlikti reikiamas investicijas ir konkuruoti pasaulio rinkoje turime investuoti pirmiausia į verslo priemonės ir in, inovacijas, kad išliktume konkurencingi. Turime padėti ūkininkams patiems gauti finansavimą iš rinkų ir ne, negyvuoti tik iš Briuselio pinigų, nepriklausyti nuo Briuselio biurokratijos. Daug kalbama apie pieno sektoriaus problemas, bet ir kiti sektoriai kenčia nuo Rusijos mm, boikoto, embargo. Todėl, tarkim, ūkininkui, kuris augina keulės arba turi paukštininkystės ūkį, sunku būtų paaiškinti, kodėl pienininkai gauna dar papildomų lėšų, nes juk jie gauna ir išmokas pagal hektarus, ir tiesioginės išmokas. Taigi nepamirškime ir kitų sektorių ūkininkų reakcijos. Nim zapowiem kolejnego posła, chcę przywitać gości pana posła Hauslinga. Prieš suteikdama žodį kitam parlamentarui, aš noriu pasisveikinti su pono Hausminkė svečiais iš Vokietijos. Sveikinus atvykus į komitetą. Pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad e, labai gerai, kad pranešėjai e, e, pristatydami pranešimą pasakė problemas liečiančias Europoje pieną, liečiančias Rusijos embargo. Noriu atkreipti dėmesį tai, kad E, parama tam ir skirta biudžetas kad europoje visi ūkiai būtų gyvybingi ir atsitikus tam tikrai problemai jeigu mes nereaguosim tai atskirose šalyse atskiri sektoriai paprasčiausiai žus todėl negalima manau pasikliauti vien laisva rinka laisva rinka yra gerai bet e, kadangi sąlygos labai skirtingos atskirose šalyse ir labai skirtingai veikia ir dabar dėl e, reiškia paramos fondo krizės fondo aš manau kad e, keturioliktais metais buvo pasielgta labai teisingai kada parama buvo skirta ne iš žemės ūkio pinigų o iš bendrų asignavimų juk reikia pripažinti tai kad e, ne žemės ūkis sukėlė problemą e, rusijos ukrainos. E, aš pilnai pritariu europos sąjungos pozicijai rusijos atžvilgiu ir manau kad jinai galbūt net ir galėtų būti griežtesnė bet šitoje vietoje europa turi būti solidari ir iš bendrų asignavimų turi būti sprendžiami rusijos embargo klausimai o ne iš vien žemdirbių, sakykime, klausimų. Manau, kad e, lygiai taip pat pritariu, kad mokyklų programoms didinimui vien dėl to reikia, kad šiandieną trečdalis mokyklų Europai nesinaudoja šitą programą. Tai jeigu jos pradės naudotis elementariai, paprasčiausiai truks pinigų. Todėl iš tikrųjų turim numatyti. Ir dar manau, kad yra viena problema, kuri nebuvo minėta pranešėjų, kuri liečia Baltijos šalis Lenkiją, tai būtent keulių maro problema E, šituo, kaip šitos problemas spręsim iš kokių pinigų. Jos yra labai didelės ir toliau didėja. Ačiū. Dziękuję pani poseł Rybeiru. Pani poseł Rybeiru. Dėkoju, ponia Ribera. Dėkui. Dvi pastabas turėčiau. Pirmiausia, tai, ką sakė ponė Evans, yra labai svarbu dėl daugelio priežasčių. Visas nesveikas maistas, greitasis maistas yra pigesnis ir nėra toks geras sveikatai, taigi turime jaunimą auklėti ir mokyti teisingai maitintis. Mes e, prieš tris savaitės patvirtinome pieno ir vaisių daržovių programas mokyklose ir turim e, jas įgyvendinti. Buvo sakoma, kad pieno sektorius jau gauna pakankamai pagalbos, bet čia norėčiau priminti kalnų regionus ir nutolusius regionus. Komisija pabrėžė, kad jiem sunkiausia yra mm, panaikinus pieno kvotas. Sumažėjo mm, tos, tie pinigai, kuriuos ūkininkai gauna už pieną ir turime e, į tai reaguoti, turime suteikti garantijas ūkininkam, uh, įrodyti iniciatyvas, e, pavyzdžiui, ne iš bendrojo biudžeto ieškoti lėšų, o paimti lėšas iš tų ūkininkų, kurie pernai viršijo pienų e, kvotų naudojimą, kad galėtume padidinti e, tai, ką ūkininkai gauna už pieną. Ponas Sebastianas. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad ne visi tie mechanizmai, kuriuos turime, taip pat ir tie, kurie susiję su Rusijos embargu, tinkamai veikia. Norėčiau pakalbėti apie vaisių ir daržovių sektorių. Europa nepasigamina pakankamai vaisių ir daržovių. Daug ūkių, daug žemės yra nebenaudojama, ypač, pavyzdžiui, pietinėse valstybėse narėse, o tie ūkiai galėtų auginti vaisius ir daržovės. Taigi, reiškia, mūsų sistema neveikia. Ir turime importuotis vaisius ir daržovės. Turime neužmiršti ir to, kad vaisių ir daržovių vartojimas mažėja. Jie vis labiau laikomi mm, tokiais e, liukso e, produktais. E, dėl krizės ne, vis mažiau šeimų gali įpirkti vaisės ir daržovės. Todėl manau, kad turime pritarti vaisių ir daržovių programai mokyklose. Ne visos valstybės narės skiria lėšų, ne visos valstybės narės prisideda prie tokių schemų finansavimo savo lėšomis, pavyzdžiui, Ispanija Dėkoju, dabar norėčiau pona Hoislerį, komisijos atstovą iš Žemės ūkio generalinio direktorato pakalbinti. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, kad suteikėte man galimybę pakalbėti apie 16 metų biudžeto projektą. Kaip sakė pranešėjas, kol kas dar neturime oficialių skaičių, 27 gegužės bus tas projektas pateiktas, 2016 metai yra metai, kai bus pilnai įgyvendinta žemės ūkio reforma, žemės ūkio politikos reforma, taip pat ir biudžeto prasme e, bus pilnai panaudotos išlaidų eilutės. Du ramščiai valstybių narių pasirinkimas, biudžeto virštinės ribos nustatymas ir uh, susietosios išmokos, savanoriškos susietosios išmokos, visa tai atsispindės biudžeto projekte. Bulgarija, Rumunija ir Kroatija pradės prisijungs prie tiesioginių 15 metais dėl Rusijos krizės buvo didinamos e, išmokos, bet 16 metais kol kas nėra numatyta jokių sumų paramai dėl Rusijos embargo. finansinė drausmė nepanaudotos lėšos iš krizių rezervo bus naudojamos ūkininkams sekančiais metais. Aštuoni šimtai milijonų, kurie nebuvo išleisti 14 metais, jei jų neprireiks vėliau, tai jie grįž ūkininkams. Kaimo plėtros fondas. Įsipareigojimų asignavimai atitinka 16 metų daugiametę finansinę programą, o kalbant mokėjimų įsipareigojimus kaimų, į kaimo plėtros fondą buvome gan įtemptoje situacijoje dėl mokėjimo asignavimų. Žinome, kad komisijai ne visuomet pavyksta e, tuos asignavimus padaryti. 16 metais irgi ta problema gali likti. 16 metais bus E, mokami galutiniai 7-13 e, daugiametės programos mokėjimai. To irgi turime nepamiršti. Taigi 27 gegužės komisija pateiks e, biudžeto projektą ir tada galėsime išsamiau apsvarstyti įvairias biudžeto eilutes. Šiandien buvo daug kas akcentuojama pienas ir vaisiai mokyklose kai kurios valstybės narės nori, kad tam skirtos lėšos būtų padidintos, bet pagrindinėme reglamente yra nustatyta maksimali leistina tokių lėšų suma, taigi negalima jos e, keisti. Turime remtis tą nustatytą sumą bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai, juos irgi minėjo kai kurie parlamentarai. Laukiame jūsų pasiūlymų. Dėkoju. Bardzo dziękuję. Dwa słowa. Ačiū porą pastabų prieš suteikiant e, žodį pranešėjui. Bendroji žemės ūkio politika turi labai daug e, tikslų. Kalbame apie ūkininkų pajamas, kurios krenta. Ir yra klausimai susiję su konkurencingumu. Apie tai kalbėjo ir parlamento nariai. Kalbame apie inovacijas taip pat, investicijas, taip pat TTIP susitarimą ir aplinkosaugos klausimus. Uh, Na ir e, socialiniai ir edukaciniai klausimai, su kuriais susiję, susijusi ir pieno mokykloms iniciatyva ir panašiai. Na ir mes turime, aišku, pažiūrėti, kas vyks pieno rinkoje likvidavus pieno kvotas. Ponas Nikolson paprašė žodžio, prašom. Ačiū pirmininkė, kaip Jūs e, pasakėte, daug uždavinių kyla BRUP ir ūkiams ir savo regione turiu prisipažinti, kad per visą savo darbo laiką nemačiau, kad taip drastiškai kristų uh, kainos ir viskas yra blogai stinga žemės ūkio sektoriuje. Ir tą ir sako ūkininkai. Ir tą be abejo e, turi atspindėti ir biudžetas. Biudžetas BŽUP nuolat mažėjo procentinė jo išraiška. Ir taip jau yra kurį laiką. Ir ko gero ši tendencija nesikeis artimiausių metų. Mes turime ginti biudžetą kaip tik galima. Ir mm, rugsėjo mėnesį, kalbėdama su komisija, sakiau, kad mes turime iš tikrųjų teikti didžiulį prioritetą biudžeto klausimams. Mano tikslas būtų apsaugoti dabartinį mūsų turimą biudžetą Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks tą biudžetą apsaugoti, bet iš ankstesnės patirties žinome, kad um, atsitikdavo taip, kad iš žemės ūkio lėšos būdavo paimtos ir e, iš jų finansuojami kiti ES projektai. Dabar tokia praktika būtų visiškai neprimtina. Pavyzdžiui, po 2008-2009 krizės pieno sektoriuje buvo iš tikrųjų mm, didžiulis mm, pelnas dėl to, kad mm, pienas buvo supirktas, bet gautas pelnas nebuvo investuotas iš naujo į pieno sektorių. Dabar uh, Negalima leisti, kad taip atsitiktų. Turi būti užtikrinta, kad ar surinktos um, baudos ir visi pinigai liktų pieno sektoriuje ar bendrame žemės ūkio biudžete. Bet iš tikrųjų ne visada viskas buvo taip, kaip šis komitetas nori. Ir pernai mes matėme, kad susidarė tokia situacija, kad žemės ūkio krizių biudžetas buvo skirtas humanitarinėms krizėms nors iš tikrųjų mes turėtume numatyti lėšas e, galimiems krizių atvejams ar Rusijos embargo ir panašiai. E, vakar mes išklausėme nemažai ekspertų, kurie kalbėjo apie BŽUP supaprastinimą ir administracinių procedūrų supaprastinimą. Iš tikrųjų, mes galime sutaupyti ir viską supaprastinti šiuo požiūriu, pavyzdžiui, mažinant e, nacionalinių institucijų atliekamų patikrų skaičių. Ir Lėšos galėtų būti veiksmingiau panaudotos. Visa Europa turėjo susiveršti diržus ir visi žmonės iš tikrųjų teisėtai klausė, ar mūsų sektorius e, vertas investicijų. Aš manau, kad tai tikrai yra taip. Ir Junkerio plane žemės ūkiai turi būti mm, skirta tinkama, atitinkama reikšmė. Turime suteikti galimybės kaimo bendruomenėms, kurios tas galimybės kurių jie nusipelno, taigi negalime leisti, kad būtų mažinamas žemės ūkio biudžetas. Uh, Pasirenkime tuo, ką jau turime. Ir aš sutinku su pranešėju, kad žemės ūkio biudžetas turi likti bent jau dabartinėme ligmenyje. Ačiū. Ačiū. Manau, kad išklausėme nemažai argumentų iškeltos problemos, kurios yra svarbios. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, ponu Fernandes, ir sureaguoti išsakytas pastabas. Prašom. Dėkui. Tai, kas buvo pasakyta, nesikerta su mano pradiniu pasiūlymu, dėl to džiaugiuosi. Aišku, kad neišspręsime 16 metų biudžete biurokratijos problemos, bet turime pasiūsti signalą, kad tokia problema yra daugeliui programų. Daromos, daromas tyrimas, kiek naudos gavėjui kainuoja kiekvienas suteiktas euras. Gerai, kad tokie tyrimai dabar daromi, nes labai dažnai vietoj supaprastinimo Mes e, dažnai sumažiname tik e, pačių programų skaičių, nes e, tiem, kurie dalyvauja programuose, kartais visa ta su jomis susijusių reikalavimų lavina atrodo neįveikiama. Kalbant apie vaisias, vaisius ir daržovės. Uh, praėjusiais metais e, Rusijos embargui kompensuoti buvo numatyti 125 milijonai eurų, tik 30 milijonų buvo panaudota ir dažnai tas nepanaudojimas yra dėl to, kad labai sunku prieiti prie įvairių programų e, krizių rezervas. ar tą, ar, nežinau, kas bus tame koreguojamame laiške metų pabaigoje parlamentas nesutiko su tuo, kad krizių rezervai būtų naudojamos ūkininkams numatytos lėšos, nes nelogiška atrodo e, žemės ūkio krizių atveju naudoti tam pačiam žemės ūkiui jau anksčiau paskirtas lėšas. Bandomieji projektai, juos reikia pateikti. Kai pateikiami, juos vertina, taip pat vertina ir komisija kol kas nekomentuosiu tų projektų, apie kuriuos esu girdėjęs, bet esu gavęs daug gerų pasiūlymų. Aš ginu kaimo plėtrą kaip vieną iš sanglaudos priemonių, solidarumą. Žemės ūkis gali suteikti daug darbo vietų, bet turime žiūrėti ir į kitas e, programas, Horizontas 2020, mokslinių tyrimų e, programas ir bandyti ieškoti juose to, kas galėtų e, papildyti tai, ką mes darome. Gavau šiandien daug gerų pasiūlymų, laukiu dar ir kitų. Pasižymėjau jūsų siekius, kuriems pritariu. Dėkui. Bardzo dziękuję. Ačiū, ponas Denano. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie pakomentavo šį pranešimą. Matau, kad kolegos nori rimtai kovoti su biurokratija, siekti supaprastinimo. Ši tema nuolat kartojasi ir aišku, kad mes visi su tuo sutinkame. Kitas dalykas - krizių rezervas. Ne vieną kartą jis buvo minimas. Ir aišku, kad labai svarbu, kad tie pinigai, kurie numatyti ūkininkams, grįžtų į žemės ūkį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad žemės ūkio konkurencingumas nesikerta su parama smulkiems ūkininkams, ypač kai jie yra e, atskirtose, toli nutolusiuose kalnų regionuose. Turime išlaikyti gyvybingą ir tvarų žemės ūkio pasaulį, e, kurį perdotume savo vaikams. Taigi aš pritarčiau tiem, kas sako, kad turime e, siekti, kad ūkininkavimas vyktų, kad ūkininkai neatsisakytų savo ūkių, nestabdytų savo veiklos. Vietiniai e, turgus, jie labai svarbus, bet čia aišku yra valstybių narių prerogatyva užsimti tokiais e, turgumis. Kainų nepastovumas visiems mum tas svarbu, pieno kainos yra labai nepastovios dabar, bet tas kainų nepastovumas daugelį sektorių paliečia. Ir turime ieškoti priemonių, kaip uh, kovoti, kaip mažinti tą kainų nepastovumą. Tai nėra lengva padaryti, bet turime užtikrinti apsirūpinimą e, maisto produktais. O užbaigdamas pakomentuosiu poną Nikolsoną, e, pritardamas jam, kad žemės ūkiui skirtų biudžeto lėšų neturėtume mažinti. Ačiū. Kalbant apie tolesnę procedūrą, iki 7 e, gegužės 12 valandos e, kviečiame teikti pakeitimus ir pastabas. O dabar ačiū mūsų svečiui, ačiū taip pat e, mūsų komiteto pranešėjai, baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto ir pereiname prie sekančio. Tai septintas darbo tvarkės punktas ES finansinių interesų apsauga. BŽUP kontrolė paremta rezultatais. Nuomonė rengia ponas Jens Gieske. Atsakingas komitetas yra biudžeto kontrolės komitetas ir atsakingas už šį klausimą šiame komitete yra ponas Petri Sarvama, kurį mes pažįstame, kuris jau lankėsi mūsų komitete. E, tai yra nuomonė rengiama savo iniciatyva. Kaip sakiau, nuomonė dėl ES finansinių interesų apsaugos. Ir komitetas nusprendė tvirtinti nuomonę šiuo klausimu. Ir šioje nuomonėje kalbama apie mm, ūkinę veiklą ir BŽUP kontekste vykdoma kontrolė paremta rezultatais. Na ir šiandien ir vakar kalbame apie BŽUP, kalbame apie reformą, kurios metu yra įtraukta naujų reikalavimų, nepanaikinant anksčiau buvusių ir tai padidina ir administracinę naštą ir sąnaudas patiriamas ūkininkų Ir nu, BŽUP tapo labai sunku įgyvendinti. Na ir nuomonėje kalbama apie BŽUP, kuri orientuotųsi į rezultatus. Bet ko gero, ponas Gieske aiškiau viską pristatys. Prašom kolega pristatyti šią nuomonę. Ačiū pirmininkė. Aš čia. Vakar dienos klausimai parodė, kokia sudėtinga BŽUP ir kad pastaraisiais metais ji dar labiau tapo dar sudėtingesnė ir biurokratinė našta tikrai nesumažėjo. Ūkininkai pildo daugybę prašymų ir paraiškų ir tai užima ko gero daugiau laiko negu pati ūkininkavimo veikla. E, kontrolės kainos yra apie 5 milijardai eurų valstybių narių lygmenių ir tas lėšos, tos, ta kaina dar padidės, e, taikant žalinimo priemonės ar ekologinės priemonės. Taigi, kaip jūs sakėte, pirmininkė, tikrai norėčiau pritarti biudžeto kontrolės komiteto pranešėjo nuomoniai ir komisijos nario Hogan pasiūlymą supaprastinti BŽUP kad ir ūkininkai, ir agentūros, ir ES mokesčių mokėtojai pajustų realią tokio supaprastinimo naudą. Kontrolės sistema turi būti, turi atitikti e, išmokų sistemą. Turime siekti sumažinti sąnaudas patiriamas ES institucijų ir ūkininkų. Turime supaprastinti BŽUP reikalavimus. Be abejo, tai yra sudėtingą politiką ir žinome, kad pasitaiko labai daug klaidų. Jeigu sumažinsime biurokratiją, tai galėsime realiai sumažinti klaidų lygį ir patiriamas kontrolės sąnaudas. Žemutinėje Saksonijoje, Vokietijoje, mano regione, ūkininkai skundžiasi, kad jiems taikoma uh, Taikomas įvairios kontrolės priemonės įvairiausių metų, nutraukiant jų ūkininkavimo veiklą. Taigi mano vienas iš pasiūlymų supaprastinti kontrolę ir kad visos e, kontrolės, visos patikros būtų vienu metu vykdomos ūkija. Mm, taip pat e, ūkininkai turi būti tais pačiais metais E, tikrinami ir komisijos, ir auditorumo. Ir mes iš tikrųjų daugelio klaidų galime iš anksto išvengti. Mums reikalinga patikima informacinių technologijų sistema ir domenų bazė. Vakar čia lankėsi ekspertas iš Lenkijos ir jis sakė, kad e, paraiškos apdoromos sąnaudos yra 100 eurų tokios pirminės e, sąnaudos, e, tačiau visos procedūros pabaigoje tos, e, ta kaina išaugo dar 38 eurais. Taigi iš tikrųjų mes turime pasitelkti naujausias technologijas, mažinant biurokratinės sąnaudas. Tokios įžanginės pastabos, man įdomu bus išklausyti diskusijų. Ačiū, pirmiausia, ponios De Castro. Grazie Presidente. Intervengo a nome del collega, nonché shadow rapporteur per il gruppo dei socialisti e demokratų. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakysiu kolegos iš socialdemokratų frakcijos vardu. Jis negali padalyvauti, nes yra išvykęs. Iš tikrųjų, įdomu išgirsti visas diskusijas pastarųjų dienų. Ir mm, kolegos vardu norėčiau perteikti kelias pastabas. Pirmiausia, biurokratinė našta. Supaprastinant administracinės procedūras neturėtume iš tikrųjų išleisti iš akių to, kad reikia vengti sukčiavimo atveju. Ir toliau, kalbant apie kontrolės mechanizmus, jie yra tikrai sudėtingi, tačiau yra tokių kontrolės priemonių, kurios yra kartojamos skirtingais lygmenimis ir ES, ir nacionaliniu, ir regioniniu, ir taip toliau. ES lygmenių komisija ir auditorumai yra atsakingi, bet pagal tokią sistemą galiausiai turime labai didžiulę administracinę naštą. ES mes galime tikrai tą sistemą supaprastinti. E, kalbame apie kaimo vietovės, mes turime labai lankščiai į viską žiūrėti ir stengtis vengti aukšto klaidų lygio. Tačiau tai padaryti mums tikrai sudėtinga, kalbant apie tiesioginės išmokas mes turime galvoti iš tikrųjų ir apie hektarų e, skaičių ir tos principus, kurios dabar taikome, yra tikrai veiksmingi. Mes turime realiai padėti ūkininkams. Pranešėjas nori pabrėžti, kad e, svarbu mums orientuotis į tuos tikslus, kurie yra realiai įgyvendintini. Ačiū. Ačiū, ponas Hausling. Ja, primesti vieną teiginį, kad e, ūkininkai daugiausia laiko praleidžia prie stalo, pildydami įvairiausius formuliarus. Na, nesu dar matęs tokio ūkininko, kuris daugiau popieriukus pildytų, negu laukia dirbtų. Tai mitas. <clears throat> Turėtumėt patys, e, manau, nuvykti ir pamatyti savo akimis, kas vyksta ūkiuose. Jeigu ūkininkas negali užpildyti per vieną dieną e, reikiamų paraiškų, kad gautų išmokas už plotą ir taip toliau, tai e, akivaizdžiai jis kažkokių problemų kitų turi. E, pusė Europos biudžeto, pusė nukeliauja vienai profesijai paremti. Todėl visiškai teisėta, kad mes kontroliuojame, e, kur tie pinigai nukeliauja. Galbūt paprasčiausia būtų, jei ūkininkams tiesiogiai būtų pervedami pinigai, bet iš to nieko gero nebūtų, būtina taikyti kontrolę. Aš sutinku su jūsų mintimi dėl integruotos kontrolės, dėl suderintų tikrinimų, tai būtų naudinga skirtingos tikrinančios įstaigos turėtų viena su kita bendradarbiauti. Vakar vyko klausimai su paprastimo kla... E, tema. Ir ten buvo pasakyta štai kokia mintis. Ne vien žalinimas daro tas įvairias formas tokiomis sudėtingomis. Yra ir kitų priežasčių, kitų priemonių pavyzdžiui, ekologinės priemonės. E, audito rūmai, manau, eina teisinga kryptimi. Vyks susitikimas su audito rūmų atstovais ir mes pasidalinsime patirtimi. Nenorėčiau, kad būtų skatinami tie mitai, kad e, lėšos yra švaistomos, e, išmokamos neteisėtai. Tai yra netiesa. Daugiausia biurokratinių e, kliūčių ir naštos, manau, yra antrajame ramstėje, pavyzdžiui, lyder programoje. Ne pirmame ramstėje vykdomos priemonės yra problema, o greičiau antrame. Ačiū. Dėkui, ponė pirmininkė. Norima supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką, jos įgyvendinimą ir palengvinti gyvenimą ūkininkam, kurie praranda ir pinigų, ir laiko. Kai ūkininkas susiduria su kontrolieriais, jam tai didelis stresas, jis jaučiasi kaip ir tarnaujantis tiem ES e, pareigūnams. Aš pats esu ūkininkas ir buvau tokio kontrolieriaus sustabdytas savo darbų įkarštyje ir pasijaučiau pažemintas. 4 milijardai yra tie administraciniai tokios kontrolės kaštai, tai yra skandalinga. Prezident Madinas. Ačiū vicepirmininkė Maginės. Dėkoju pranešėjui šiame pranešime. Daugeliu minčių galime pritarti. Trečiasis punktas ir ypač antroji paragrafo dalis yra svarbi. Raginama pakeisti pagrindinius teisės aktus. Komisaras pareiškė, kad to nepajėgs padaryti Ūkininkai dažniausiai skundžiasi dėl to, kad baudos, sankcijos yra labai griežtos. Tarkime, ūkininkas pateikia paraišką, po to vykdomas tikrinimas ir nustatoma, kad daugiau kaip 20 procentų žemės neturėjo gauti paramos, tai pasiekmes būna pakankamai skaudžios ūkininkui. E, jei norime spręsti šitą per nelyg griežtų sankcijų klausimą, turime keisti patį teisės aktą. Toliau, klaidų mm, koficijantas skirtingose valstybėse yra skirtingas, į tai reikia įsigilinti. Galbūt čia padėtų e valdymo priemonės. Ten, kur kaimo vietovėse yra plačiai juošio interneto ryšys. Ūkininkai galėtų pasinaudoti E, valstybės finansuojamomis konsultacijų paslaugomis, kurios padėtų jiems teisingai užpildyti <clears throat> paraiškas, paramai gauti. Ponas Flanagan, ačiū už galimybę pasisakyti. Panašu, kad pastaruoju metu supaprastinimo tema nuolat iškyla, nesvarbu, kokį klausimą mes aptarinėtume. Supaprastinimo pageidauja dauguma dalyvaujančių. E, bet kai kurie piktinasi tuo reikalavimu, man tai keista, juk mes esame demokratiškai išrinkti ir galime laisvai diskutuoti. Reikėtų sukurti tokią aplinką, kur ūkininkai, kurie griežtai laikosi taisyklių, nebūtų iš viso e, tikrinami ir tai nebūtų reglamento pažeidimas. Tai reikėtų įgyvendinti valstybių narių lygmenių. Taip pat reikėtų nustatyti gairias vyriausybėms, kad e, kaimo plėtros fondo taisyklės nebūtų daromos dar sudėtingesnėmis. Pone Maginės paminėjo teisingą temą. Kartais ūkininkai gauna 100 procentų sankciją. Aš sutinku, kad jeigu tyčia pažeidžiamos taisyklės, tai reikia skirti sankciją. Tačiau pirmiausia, reikia apibriežti, kas yra tas pažeidimas, kas yra nesilaikimas. Aš atstovauju Airijos Respublikai. Ten ūkininkai labai sutrikę Ypač erzina atvejai, kai skiriama bauda ir ūkininkas nežino už ką. Čia tas pats, jeigu vairuotojui skirtume baudą už greičio viršyjimą, nors toje vietoje greitis nebūtų reguliuojamas. Ponas Dohman. Taip, Aš sutinku, kad reguliavimas e, tampa vis sudėtingesnis ir biurokratija nėra mažinama. Ir turime užkirsti tam kelią ateityje. E, tų visų reikalavimų laikymasis kainuoja milžiniškus pinigus. Mm, vykdoma milijonai sandėrių ir kontroliai e, valstybės išleidžia maždaug 4 milijardus eurų. Naujieji reikalavimai ir naujieji papildymai dar padidins naštą ir dar padidins ūkininkų išlaidas. BŽUP turėtų tapti mažiau biurokratiška. Kad pasiektume supaprastinimo, reikia tęsti jau dabar pradėtus supaprastinimo darbus, o konkrečiai kontrolė ir duomenys, kurie pateikiami valstybėms narėms, jie turėtų būti unifikuoti, kad nereikėtų kontrolės kartoti skirtingais pjūviais kelis kartus. Taip pat reikėtų derinti skirtingas per vienus metus atliekamas kontrolės. Taip pat reikėtų raginti ūkininkus perkelti daugiau duomenų iš popierinių dokumentų į kompiuterinę sistemą ir pasinaudoti konsultantų paslaugomis. Šiuo metu daugiausiai iš tos sudėtingos sistemos laimi bankai ir kredito institucijos. Sumažinus biurokratiją turėtų palengvėti ir tikrinimas, kontrolė. Lengviau būtų valdyti riziką. Taip pat svarbu, kad ūkininkai ir gamintojai nepatirtų papildomų išlaidų, papildomos rizikos dėl mm, atliekamų inspekcijų. Negalima koncentruotis į smulkes klaidelės ir už tai skirti žiauriausias baudas. Kontrolę reikia suprasti integruotai. Tai yra, kad visi reikiam, reikalingi patikrinimai būtų atliekami vienu metu. Tai būtų daug patogiau ūkininkams. Ir nereikia manyti, kad visi pinigai turėtų nu- nutekėti konsultantams. Geriau ūkininkams skirti tos pinigus, jie sukurtų daugiau darbo vietų. Ir nereikėtų ūkininkų išvaistyti laiko, jeigu pašalintume tų biurokratinių kliūčių ir perteklinių reikalavimų. Ačiū pirmininkė. Mes žalieji manome, kad negalima ūkininko palikti akis į akį vienų su rinkos jėgomis, nes tai sugriautų tradicinį ūkį. Mes norime remti šeimos ūkius, nes tai naudinga mūsų bendruomenėms. Mes investuojame į ūkius, tačiau mes tikimės gražos socialinių ir aplinkos mm, privalumų. Jeigu išleidžiame pinigų, pavyzdžiui, BŽUP 43 procentai mūsų biudžeto tai turime ir tikrinti, kur tie pinigai nukeliauja. Mes pritarėme tam, kad kontrolė būtų veiksminga, bet kita vertus neaukokime reglamento tikslų. Standartų stebėsena yra labai svarbi ir tai neturėtų būti laikoma sankcija. Reikia galvoti ir apie kaštus, tačiau 7 procentai nemanyčiau, kad tai milžiniška suma. Aišku, nesažininga atlikti kontrolę, nepaaiškinus ūkininkams, kas bus tikrinama. Tai sukuria neiškumų. Ūkininkai turi žinoti, ko tikėtis inspekcijų metu. Taip pat reikėtų patikslinti terminą, kas yra active farmer, aktyvus ūkininkas. Negalime remti tų, kurie superka žemę spekuliavimo tikslais, bet patys nevykdo ūkinės veiklos. Pinigai turi pasiekti tik tuos, kurie vykdo ūkinę veiklą, o ne, o ne būtinai tuos, kuriems priklauso pati žemė. Mes pritarėme, kad reikia veiksmingos inspekcijos, tačiau kitą vertus nenusileisime, kad standartai turi būti švelninami. Piliečiai to iš mūsų tikisi pagal socialinius ir aplinkos apsaugos kriterijus. Žalinimo programa teikia E, aplinkai naudos. Martinas teisingai pastebėjo, kad standartai turi būti nustatyti iš anksto, o po to reguliariai matuojami. Aš suprantu, mes suprantame, kad ūkininkai e, piktinasi, kad jie nuolat tikrinami, tačiau kita vertus juk jie gauna daug viešųjų pinigų. Audito sistema turi būti aiškiai ūkininkams išaiškinta, ir turi būti suteikta e, toksai laikotarpis, per kurį ūkininkai įsisavintų taisyklės ir nebūtų iš karto baudžiami. Ponas Dantan. Ponas Danta. Pone Danta. Dėkui, ponia pirmininkė, atsiprašau, nesupratau, kad gavau žodį. Aš norėčiau du dalykus išskirti. Pirmiausia, tai, e, tai kaip dabar vyksta tikrinimai, turime humanizuoti ir supaprastinti tuos tikrinimus, grupuodami juos. Čia visi galime pateikti pavyzdžių tų kontrolierių, kurie elgesi kaip tokie supermenai. Ir tai nėra primtina. Toliau kitas klausimas yra supaprastinimas. Čia man kyla tam tikras nerimas. Mes, parlamentarai, esame pateikę aštuonis tūkstančius pakeitimų komisijos pasiūlymui tiem keturiems tekstams. Ir tie 8000 pakeitimų nebūtinai supaprastino tuos reglamentus, kurie dabar taikomi. Taigi mes irgi turime prisimti savo kalties dalį ir turime būti realistai. Man taip pat problemų kelia ir tai, kad tas tekstas, dėl kurio mes balsavome, numato tam, tikrus, tam tikras korekcijas ir kalbant apie tą situaciją, tai kieno čia pirmiausia atsakomybė ar valstybės narės ar generalinio direktorato. Taigi, turime prisimti savo atsakomybę už tos teisės aktus, dėl kurių balsavome ir už jų įgyvendinimą ūkiuose. Ir po to, kai balsavome parlamente ir pradėjus tuos aktus, teisės aktus, reglamentus įgyvendinti, dar buvo visokių papildomų dalykų, kurie atsirado. Taip, vyksta reforma, ją patvirtinome, atsakome už tai, ką patvirtinome tiek komitete, tiek parlamente biurokratijos mažinimas. Per diskusijas mes orientavomės į kitus dalykus, bet vis tiek šis dalykas yra labai svarbus, turime mažinti biurokratiją, bet čia esame lyg ir užburtame rate, kolegos sakė, kad reikia mažiau patikrinimų. tie, kas atlieka tikrinimus, tikrintojai neleidžia ūkininkams dirbti jų tiesioginio darbo. Tačiau dabartinė sistema numato dar daugiau patikrinimų ir čia yra ir mūsų atsakomybės dalis. Bet kad sumažintume biurokratiją, turime turėti tokią sistemą, E, kurioje klaidų lygis būtų nedidelis. Pirmasis ramstis - žalinimas. Kaip minėjo vienas kolega, aš manau, kad žalinimas nepriklausytų pirmajam ramščiui. Vokietijoje čia su išmokomis e, žalinimo e, žalinime buvo problemų. ir ta bazinė išmoka yra biurokratijos pavyzdys. Dar vieną komentarą norėčiau pateikti. Turime būti drąsus. Komisaras sakė, kad turime baigti e, biurokratiją, bet negalime keisti to bazinio akto. Aš norėčiau, kad mes galėtume eiti pakankamai toli su biurokratijos mažinimo pasiūlinimais. Linkiu sėkmės pranešėjui, šešėliniam pranešėjui ir kolegos. Būkime drąsūs ir ambicingi. Bardzo dziękuję. Pani poseł Madinės jeszcze raz. Pani poseł. E, Ačiū dar kartą, ponė Madinės. Ačiū ir atsiprašau už tai, kad dar kartą paprašiau žodžio, pamiršau paminėti žemdirbių teisių hartiją. Nežinau, kiek valstybių narių tokia hartija turi, bet Airijoje ji yra, tik ją reikia atnaujinti. Komisijos narys, kalbėdamas su EPP frakcija, pritarė, kad būtų priimta ES žemdirbių hartija, kurioje būtų akcentuotas programuose dalyvaujančių žemdirbių orumas. E, taip pat e, turėtų būti paaiškintas inspektorių vaidmuo ir įvairūs administraciniai aspektai. Galbūt turėtume paraginti, kad komisija į tai įsigilintų ir apie tai turėtume teikti pakeitimą. Bardzo dziękuję, zapewne będziemy do... Ačiū, mes tikrai grįšime prie šito klausimo, panas Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe auch den ganzen Wortmeldungen hier auf. Ačiū pirmininkė, man tikrai buvo įdomu klausytis kolegų ir nenorėčiau pakartoti to, kas jau buvo pasakyta. Tik pasakysiu, kad per praeitą kadenciją mums nepavyko suburti daugumos. Ir viena iš priežasčių, kodėl reforma, kodėl biurokratija padidėjo šioje reformoje, Tai todėl, kad žalinimas buvo įtrauktas į pirmą ramstį. Jeigu būtų pasirinktas kitoks sprendimas, tai biurokratijos našta nebūtų taip išaugusi, bet buvo priimtas toks sprendimas, daugumos šio klausimo mums nepavyko surinkti. Na, bet e, dabar komisijai vis tiek tenka tas labai sudėtingas darbas e, sumažinti biurokratinę naštą. E, tai itin sunku bus padaryti, kalbant apie deleguotusius ir įgyvendinimo aktus. Na, kalbant apie kontrolę, aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Jeigu išleidžiami valstybės pinigai, tai turi būti atitinkamai kontroliuojama, kur tos lėšos išeina. Tačiau mm, e, kontrolės priemonės turi būti aiškios. Jeigu jų nesupranta ūkininkai, reiškia ne viskas yra tvarkoje bendraudami su audito rūmais sakėme, kad būtina daryti skirtumą tarp klaidų ir sukčiavimo. Jeigu yra sukčiavimo atveju, tai taip reikia taikyti griežtas sankcijas. Tačiau jeigu yra tiesiog klaida, tai tuomet reikėtų iš tikrųjų žiūrėti lankščiau. Yra tokių klaidų, kurios mokesčių mokėtėms nieko nekainuoja ir joms turėtų būti suteiktas, na, tarsi atskiras statusas. Tai nereiškia, kad reikėtų toliau didinti patikrų skaičių. Mano kaimynas suarė penkis papildomus metrus savo laukia ir aš apie tai nieko nežinojau, buvo suarta mano žemė ir mano sunus turėjo sumokėti 800 eurų už tai. Vien dėl tos klaidos, tai tokiu atveju reikėtų vengti, ponė Šrajer. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pritarti poniai Maginės. Labai dažnai inspektoriai ateina vykdyti patikros jau su kažkokiais įtarimais, tarsi ateitų pas nusikaltelį dirbantį kaimo vietovėje. Ir taip, ko gero, yra ne vienoje valstybėje narėje. Mes turime pagalvoti apie kitas priemonės. Mm, jau kalbėjome apie gyvūnų gerovę azoto klausimą, e, ūkininkai turi sumokėti didžiulės baudas po patikrų. E, taip pat yra Natura 2000 kontrolės priemonės kurios taip pat dažnai baigėsi baudomis ir iš tikrųjų nėra pakankamas, pakankamai supaprastinimo. E, taigi mes turime stengtis padėti ūkininkams. Pana Šaniai. Much, uh... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau atsiprašyti. Pavėlavau. Yra problemų su skrydžiais šiandien. Bet kokiu atveju norėčiau padėkoti kolegai De Castro už tai, kad jis pakankamai detaliai išdėstė nemažai mūsų požiūrio aspektų. Ir šiandien ir vakar vyko intensyvios diskusijos apie šį dokumentą. Bet tai yra tik ankstyvas diskusijų etapas. Tai reiškia, kad biudžeto komitetas turėtų pateikti savo pakeitimus birželio pradžioje. Aš manau, kad e, tikrai mums vertėtų labiau įsigilinti į visus susijusius klausimus šio komiteto. Norėčiau paprašyti, kad e, mes šiek tiek nukeltume uh, ar pratestume savo darbus vienu papildomu mėnesiu, nes tas papildomas laikas leistų mums iš tikrųjų labiau įsigilinti ir geriau atlikti savo darbą. Tai šiuo atveju labai svarbu. Ačiū. Ponas Hauslink. Antrą kartą, taigi trumpai. Trumpai. Visi turi pavyzdžių, atveju papasakoti apie tai, kaip buvo atliekama kontrolė ir tikrintojai kažką netaip padarė ir viskas pakrypo mm, nepalankė linkme. Sutinku su Albertės, mes turime e, skirti klaidas nuo sukčiavimo. Ir iš tikrųjų statistika šiuo požiūriu galėtų būti pakeista. Labai dažnai tikrai kalbame ne apie sukčiavimą, o klaidas, sistemos klaidas. Taigi aš visiškai tam pritarčiau ir kontrolės sistema turėtų veikti taip, kad e, būtų teikiama pagalba, kad būtų padedama išvengti klaidų. Inspektoriai atvykę tiesiog turėtų informuoti, šviesti ūkininkus, kad ateityje klaidos nesikartotų. O tie, kas e, atlieka uh, tie, kas, tarkim, realiai sukčiauja, taip jie turėtų būti kontroliuojami, užtikrinant, kad jie viską daro tinkamai. Taigi, tikrai dažnai jau kontrolieriui atvykus į ūkį, ūkininkas jaučiasi kaip nusikaltelis. Tai galbūt inspektoriams turėtų būti, inspektoriai taip pat turėtų būti apmokyti, kaip elgtis ir kaip bendrauti su ūkininkais. Ačiū. Kągi, kolegos, mums jau liko labai nedaug laiko. Dar vienam parlamento nariu suteiksiu žodį. Trumpai, tikrai nedažnai kolegos iš EPP e ir iš GUE E, pasisako ir sutarė visi. Mes e, išgirdėme, kad ponė Naginės e, pa, pasiūlė hartijos, ES žemdirbių hartijos idėją ir aš taip pat norėjau tokią pat idėją pasiūlyti. Komitete mes tikrai sutinkame dėl kai kurių dalykų. Sutinkame, kad reikia supaprastinimo, sutinkame, kad reikia imtis labai rimtų veiksmų ir patvirtinti ES žemdirbių hartiją. Bet kaip visą tai padaryti? Dėl principo sutarėme. Ačiū. Prašau. Kristina Pošman, komisijos atstovė, pasisakyti. Ačiū. Daugelis jūsų kalbėjo apie supaprastinimą Žinau, kad ir vakar po pietų apie tai buvo kalbama. Taigi aš nesileisiu labai į šį klausimą. Tik patvirtinsiu, kad iš tikrųjų paprastinant priemonės galima supaprastinti patikrinimus ir kontrolę. Mūsų atliekama kontrolė tiesiog atspindi priemonių sudėtingumą. Aš esu atsakinga už auditą Žemės ūkio generalinėme direktorate, na ir galiu pasakyti, kad komisija labai atvirai pripažįsta, kad e, tikrai mes e, ir toliau laikysimės racionalaus finansų, ne jo sąskaita. Mes e, viską paprastinsime, bet mūsų šūkis būtų ne daugiau kontrolės, o geresnė kontrolė. Jūs kalbėjote apie 5 milijardus eurų kurie išleidžiami kontrolės priemonėms. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad tik 4 milijardai yra skiriami kontroliai plačiaja prasme. Finansų reglamente kalbama apie administraciją ir kontrolę. Ir kontrolę. Tai tos lėšos susijusios ir su paraiškų prieimimu, kad ūkininkai vėliau gautų lėšas. Taip pat e, tai apima uh, ūkininkų informavimą ir pagalbą, kurią teikia ūkininkams mokėjimo agentūrams. Taigi šitos sąnaudos taip pat yra įtrauktos į 4 milijardus eurų. Tai yra svarbi pastaba. Aš tikrai negaliu pasakyti, kad e, bus didinamos e, lėšos naujai administravimo sistemai, bet e, Mes kalbame apie bendrą sumą visom priemonėm ir mūsų generalinis direktoratas šiemet e, toliau vertins kartu su valstybėmis narėmis, kiek kainuoja administracijos ir kontrolės priemonės, atsižvelgiant ir į šių metų reformos kainą. Aišku, valstybės narės dar neturi visos informacijos, tai šie veiksmai numatomi metų pabaigai. Dabar kalbant apie jūsų nuomonės projektą, nemažai jūsų kalbėjo apie tai, kad reikėtų mažinti ūkiuose atliekamų patikrų skaičių. Norėčiau pasakyti, kad valstybės narės jau dabar gali sumažinti patikrų skaičių nuo 5 iki 3 procentų, jeigu klaidų lygis neviršyje 2 procentų du metus iš eilės. Taigi, kai kurios valstybės narės gali jau dabar mažinti kontrolės priemonės nuo 5 iki 2, iki 3 procentų. Tokia priemonė jau dabar taikoma, bet vėlgi, jeigu klaidų lygis yra nedidesnis nei 2 procentai, taigi turime įsitikinti, kad tikrai klaidų lygis yra žemas. Kai kas uh, taip pat kalbėjo apie tai, kad nereikėtų tikrinti reikalavimus atitinkančių ūkininkų, bet būtent todėl valstybės narės atlieka rizikos analizę. Jeigu tokia analizė atliekama, tai ją atlikus ir nėra einama tikrinti reikalavimus atitinkamų ūkininkų. Kontrolė daugiausia atliekama ne atsitiktinio pasirinkimo ar atsitiktinės atrankos principų, bet remiantis rizikos analizė. Taip pat e, ūkininkams dabar yra rengiamos gairės ir mes dirbame su valstybėmis narėmis, kad tos gairės būtų patvirtintos. Dar kartą pasakysiu, kad yra įmanoma sumažinti kontrolį iki 3 procentų, jeigu valstybėse narėse yra žemės klaidų lygis. Ačiū. Dziękuję. Pristačiavai komisijai. Ačiū. Komiteto atstovas ponas De Castro. Nenorite pasisakyti? Tai tuomet pranešėjas, prašom. Ja, vielen Dank für die konstruktiven Beiträge. Dėkui už komentarus. Manau, kad e, įvairios partijos uh, panašiai žiūri į šią situaciją, yra konsensusas. Pone Maginės, e, ūkininkų teisų hartija tokią idėją pateikė, jinai yra ambicinga. Mes nenorime, kad ūkininkai turi būti laikomi tariamaisiais, bet iš kitos pusės norime užtikrinti, kad kontrolė būtų veiksminga, nes būna ir korupcijos problemų socialistų ir demokratų frakcijai. Norėčiau ypač padėkoti už praktinių sprendimų pasiūlymą. Ponas Hausling, jūs sakėte, kiek daug biurokratijos siejama su žalinimu ir pirmuoju ramščiu. Labai svarbu, kad ūkininkai suprastų, kaip šias priemonės reikia įgyvendinti. Vakar kalbėjome su ūkininkais, kurie sakė, kad jam neramu dėl įgyvendinimo, tai turime siekti, kad įgyvendinimo procesas supaprastėtų. Džiaugiuosi tais pasiūlymais, kuriuos gavau iš socialistų ir demokratų frakcijos, kad, pavyzdžiui, pailgintume pakeitimų pateikimo laiką bet to negalima daryti, nes čia atsakingas komitetas yra biudžeto kontrolės ir jis turi savo e, darbo grafiką, kurio turi laikytis. Taigi nežinau, ar mes galėtume dar vieną mėnesį papildomą turėti pakeitimams pateikti. Bet e, turint galvoje, e, kiek daug pakeitimų pateikiama, tai galbūt galvokime, kad mažiau yra geriau ir siekime, kad tie pateikti pateikimai būtų geriausi. Ačiū visiems už tokią išsame diskusiją. Ko gero, tikrai pranešės pasisėmė idėjų ir mes galėsime teikti pakeitimus iki gegužės 7 dienos 12 valandos. Nemažai laiko skiriame šioms problemams, taigi suprantame, kad problema yra tikrai svarbi. Ačiū. Ir dabar jau galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra aštuntasis punktas - apsikeitimas nuomonėmis su komisijos atstovais um, dėl tinkamumo pagal kaimo plėtros programas 2007-2013 metų laikotarpiu. Daugelis valstybių narių pritarė galimybei pratesti tinkamumo kriterijų e, taikymui 2007-2013 metų laikotarpiu ir komisija e, pasakė, kad svarstys šį valstybių narių prašymą ir teiks atitinkamą teisės akto pasiūlymą. Mes norėtume labiau įsigilinti į šią temą, išsiaiškinti, kokios diskusijos vyko komisijos viduje e, ir būtų, kokie būtų komisijos ketinimai. Taigi dabar paprašysime komisijos nario mums pateikti informacijos. Panas Michal Dimitru, direktorius, mūsų supažindins su tuo, kokia yra padėtis. Thank you, Chairman. Dėkui, pirmininkė. Komisija puikiai supranta, kad ekonominės problemos kai kuriuose valstybėse narėse sulėtino 7-13 metų kaimo plėtros programų įgyvendinimą ir sum, buvo sumažintos tose valstybėse narėse investicijos į tas programas, dėl to dar yra neužbaigtų įgyvendinti sutarčių. Pereinamojo laikotarpio reglamentas leidžia tam tikrom sąlygom padengti to laikotarpio išlaidas per naująjį 14-20 metų programų laikotarpį. Tos nesumokėtos nepadengtos išlaidos, jei valstybės narės pasirenka tokią situaciją, gali būti apmokėtos. Bet, kaip jūs minėjote, ponė pirmininkė, 11 valstybių narių plus dar 6 valstybės narės atnaujino prašymą komisijai, kad, komisijai, kad komisija nustatytų mechanizmą, kuris prailgintų išlaidų tinkamumą uh, 7-13 metam iki 16 metų 30 birželio, nes toks pratesimas galėtų leisti maksimaliai panaudoti e, ankstesniam programavimo laikotarpiui skirtas lėšas. Kadangi m, mm, tos valstybės narės skatina, kad komisija glaudžiai bendradarbiautų su valstybėmis narėmis, e, ieškodama sprendimų įgyvendinti 7-13 metų programą, taryba priėmė e, sprendimą, kad tai turi būti padaryta naudojantis esamomis lankstumo taisyklėmis, nenukrypstant nuo tų lankstumo taisyklių. Per ankstesnį laikotarpį e, taryba neleido komisijai prailginti išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpį. Dabar komisija išanalizavosi situaciją, sako, kad norint prailginti tą laikotarpį, reiktų reglamento, kurį patvirtintų taryba ir parlamentas, laikantis įprastinės teisėkūros procedūros, ko iki šių metų pabaigos būtų neįmanoma padaryti, net jei ir visos institucijos tvirtai yra įsipareigoję tą padaryti. Ir tas laikotarpio pratesimas reikštų, kad reikia rasti papildomų lėšų, kurios nėra numatytos daugiametėje programoje. Europos struktūrinis fondas ir jo lėšų naudojimas tokiu atveju turėtų būti, uh, turėtų būti išnagrinėtas ir kaip tai paliestų kitus fondus. Jei laikotarpį pratestume iki 16 metų 30 birželio, tai reikštų, kad valstybės narės vis tiek praktiškai daugiau lėšų į biudžetus negautų, nes iš ankstinio finansavimo dydis yra 95 procentai šiai programai. valstybė narė gali ir toliau vykdyti programą, bet turi finansuoti ją iš savo lėšos. Penkio, iš savo lėšų. 15 metų pabaigoje būsime situacijoje, kai visi tie projektai bus pasiekę 95 procentų įgyvendinimo ribą. Taigi geriausia valstybėm narėm būtų patvirtinti naujas 14-20 metų programas, kuriom lėšos jau yra skirtos. Komisija dabar vertina visas galimybės, ar teisiškai būtų įmanoma tą išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpį pratesti. Komisija konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir tai peržengia E, vien peržengė žemės ūkio ministerijų ribas. Komisija taip pat nori išsiaiškinti tokį vidinį klausimą, ar verta iš vis tokią iniciatyvą įgyvendinti ir ieško lankščių būdų maksimalizuoti 7-13 metų išlaidų panaudojimą ir kaip paskatinti naujų kaimo programų kuo greitesnį įgyvendinimą. Dėkoju. Prašyčiau, kad komiteto nariai trumpai kalbėtų, nes čia klausimas pakankamai aiškus. Ponas Braun, norėčiau vieno patikslinimo iš komisijos ar iš tiesų čia neįeina daugiau jokios papildomos išlaidos, kai kalbame apie šį punktą. Mes iš principo jau žinome, kaip yra, bet norėčiau patikslinimo. Dėkoju. Ponas Vebega. Dėkui, pirmininkė. Norėjau kaip tik pasveikinti komisiją su šia iniciatyva, nes jinai labai svarbi daugeliu ūkininkų, bet matau, kad komisija nemano, kad tokia iniciatyva yra svarbi. Netgi sako, kad galbūt jos nereiktų. 17 valstybių narių išreiškė tokį norą ir žemės ūkio ministrai tikrai supranta, kodėl prašė tokio pratesimo. Vienas iš ES principų yra solidarumas. Visi supranta, kad norėdami padėti ūkininkams, būtent tuo galėtume ir padėti jiems. Dauguma paramos gavėjų susiduria su problemomis, gauti projektam bendrą finansavimą. Ir čia problema yra ne ūkininkų pusiai, o institucijų. Bankai, kad būtų tvirtesnėse pozicijose, bando stabdyti bendrą finansavimą europiniams projektams ir ūkininkam kyla grėsmė, kad jie prarastas lėšas, kurias investavo. Vietoj to, kad apsaugotume ūkininkus, trukdome jiems veikti, mūsų tikslas yra padėti paramos gavėjams, kad jie neprarastų tų lėšų, kurias jau investavo, nes ne, negautų bendra finansavimo. Mes norėtume, kad tas e, išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis būtų pratestas šešiems mėnesiams. Kitas svarbus dalykas yra pašalinti tą atskirtį tarp tų kaimiškųjų ir nekaimiškųjų valstybių narių. Taigi manau, kad tas tinkamumo laikotarpis turi būti pratestas. Pone Dančyla. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad šis prašymas turėtų pavirsti teisės aktu. Pati komisija sakė, kad dėl ekonominių problemų sumažėjo kaimo plėtros programų. Ir turėtume siekti, kad toks pasiūlymas realizuotųsi nes kitaip nebus užbaigti tie projektai, kurie kaimo vietovėse jau prasidėjo. Svarstydami 16 metų biudžetą kalbėjome apie teritorinės sanglaudos būtinumą. Kalbėjome apie kartų atsinaujinimą žemės ūkyje. Ir šis teisėkuros pasiūlymas būtų viena iš priemonių tą padaryti, viena iš priemonių pereiti nuo mm, žodžių prie veiksmų. Ir dėl to aš manau, kad komisija turėtų atsižvelgti į 17 valstybių narių prašymą ir leisti užbaigti tuos projektus, kurie prasidėjo. Dėkui. Dėkoju, ponas Určev. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju komisijai už pateiktą informaciją. kalbame apie išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pratesimą, e, kuriam e, taryboje ne viena valstybė narė neprieštaravo. Tai reikštų aišku politinį įsipareigojimą e, ir siekia užbaigti pradėtas vykdyti programas. Kalbant apie laikotarpio pratesimą, tai tas prateisimas leistų ūkininkams užbaigti savo vykdomus projektus. Tos priemonės, tos lėšos, kurias jie gauna iš BŽUP, yra ko gero vienintelės lėšos kaimo regionų vystimui. Jei e, tų lėšų nesuteiksime, tai e, vykdomi projektai nebus užbaigti. Norėtume, kad komisija aktyviai siektų rasti geriausių priemonių, kaip atsižvelgti į valstybių narių norą pratesti laikotarpį. Ir to laikotarpio pranešimas, e, pratesimas, mano nuomonė, nereikštų kažkokių ypatingų uh, Mm, įsipareigojimų tiesiog būtų e, galima pratesti tinkamų finansuoti išlaidų laikotarpį. Norėčiau paklausti komisijos, ar jinai mato, kad jei tas laikotarpis bus pratestas, kad čia reiks kažkokių ypatingų dar priemonių. Norėčiau, kad mes e, iš tiesų įgyvendintume BŽUP tikslą, e, leistume užbaigti vykdomas programas ir siektume mes ūkio. Daug kalbėta, daug gerų pasiūlymų pateikta. Aš noriu užduoti klausimą komisijos atstovams. Kitose srityse terminas buvo pratestas nereikėtų kalbėti vien apie žemės ūkį. Ir nekalbame apie papildomas lėšas. Čia mes kalbame apie lėšas, kurios buvo nepanaudotas dėl biurokratinių kliučių. Ir šito pratesimo pagidavo 17 valstybių narių. Tai kogi mes laukime? Patenkinkime jų prašymą. Pirmininkas. Norėčiau pasakyti, kad e, krizė lėmė tai, kad vėluoja kai kurie projektai, jų gyvendinimas, taip pat e, keičiasi ir administracinė procedūra Dėl to yra vėlavimų ir būtų iš tikrųjų klaida, jeigu mes nesuteiktume galimybės išnaudoti tų lėšų, jo labiau, kad kalbame apie valstybės narės, kurios susiduria su mm, vystimosi problemomis, taigi mūsų pozicija vienareikšmiška. Mes norime pritarti tinkamumo finansuoti pratesimai. Ir dabar suteiksiu žodį ponui direktoriui galimybę atsakyti į klausimus ir sureaguoti į pastabas. Much, of... Ačiū. Pasižymėjau visus komentarus, taip pat ir būkštavimus, kurios reiškia parlamentarai. Aš perduosiu savo komisarui juos ir bandysiu atsakyti dabar į man užduotus klausimus. Pirmiausia, dėl papildomų lėšų jei pratesime laikotarpį, tai e, išlaidas ribos asignavimai, kurie numatyti 2007-2013 metų laikotarpį. Pratesimas reikštų, kad tas išlaidas kompensuotų komisija pagal naująją finansinę sąrangą. Vadinasi, 2017 metais mums reikėtų papildomų išteklių, kad kompensuotume tas išlaidas, tokios pasiekmes biudžetui. Dėl e, tebesitėsiančių sutarčių. Jos galėtų būti tęsiamos, bet pagal nustatytas ribas, išlaidų ribas. arba tas išlaidas galėtų padengti naujasis e, <clears throat> kaimo plėtros fondas. <clears throat> Mes rimtai vertiname 17 mm, valstybių narių pageidavimą pratesti terminą ir tai turi būti daroma pasitelkiant įprastinę teisėkros procedūrą. Tokia iniciatyva turėtų būti pradėta šiais metais ir užbaigta šiais metais, kitaip nėra prasmės. 17 valstybių narių yra dauguma, tačiau tai nėra absoliuti dauguma pagal gyventojų skaičių, taigi tokia iniciatyvai dar gali būti pasipriešinti blokuojanti mažuma. Ačiū, tikiuosi, kad atsakiau į klausimus. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Ačiū už pasisakymus, už pastabas. Mes taip pat manome, kad um, komisijos nuomonė yra taip pat aiški, norima pratesti šį laikotarpį. Kągi dabar koordinatorių posėlis Trečią valandą balsuosime, taigi pasimkite korteles. Baigėme komiteto posėdį, nedidelė techninė pertraukėlė, po kurios koordinatorių posėdis. Jak ta kolekcja się wydaje?